Ponios ir ponai, prašau visų susėsti savo vietas. Už 30 e, sekundžių pradedame posėdį. Very, very beginning. ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 29 września 2000. Mes pradė, pradėsime e, savo tolimesnės diskusijas po to, kai baigėsi mūsų 29 rugsėjo posėdis. Delegacijos vizitas į Iraną. Jūs tuo klausimu norite pasisakyti, ponė Stevensonai? Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, šį rytą mus pasiekusi žinia kad JAV vyriausybė paskelbė apie iraniečių sąmokslą nužudyti e, Saudarabijos ambasadorių Vašingtone bei žinia apie tai, kad dar 300